Balandžio 25 dieną nutrauktas plenarinio posėdžio sesija yra tesiama. Balandžio 20 dienos ir kitų dienų protokolai jums yra išdalinti, ar kas nors turi.